balsuosime rytoj. Rytoj nuo 9 ir 13 valandos dirbsime, paskui nuo 3 iki 8 ir paskui nuo 21 iki vidurnakčio.